I take the, that the communique, which is a kaip suprantu, komunikatas, kuriame pristatoma e, bausmė ponui Bajį atitinka. E, yra skelbiamas po faktų nustatymo ir dabar.